Ogłaszam wyniki głosowania w ramach wyboru wiceprzewodniczącego. Dabar norėčiau pranešti Jums Europos parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimų rezultatus. Balsavime dalyvavo 701 parlamento narys, 17 biuletenių buvo pripažinti negaliojančiais. Taigi bendras skai, balsavusių skaičius yra 684. Absoliuti balsavusių dauguma yra 343. Kandidatas rinko šitai kiek balsų. Pone Andželilė 277 balsai. Izabel Duran 268 balsai. Michal Tomaš Kaminski 194 balsai. Silvana Kochmerin 148 balsai. Rodi Kratsa Cagaropulų 355 balsai. Stavros Lambrinydis 348 balsai. Edward Macmillan Scott 237 balsai. Miguel Angeli Martinės Martinės 330 balsų. Surinko 330 balsų. Giovanni Pitella, 360 balsų. Dagmar Rotberent, 299 balsai. Libor Rauček, 284 balsai. Paul Schmidt, 266 balsai. Alejo Vidal Kvadras, 332 balsai. Diana Volis, 303 balsai. Rainer Vyland 267 balsai. Absoliučią balsų daugumą surinko Giovanni Pitela, Rodi Kratsa Cagaropoulos ir Stavros Lambrinidis. Norėčiau nuoširdžiai pasveikinti šios parlamento narius. Good morning. 11 miejsc, 11 miejsc w ramach wyboru wiceprzewodniczących pozostaje. 11 pirmininko pavaduotojų vietų dar yra neužimta. Todėl dabar bus rengiamas antrasis balsavimas. Visi kandidatai, kurie dalyvavo pirmajame, dėl kurių buvo balsuojama per pirmąjį balsavimą, dalyvaus ir antrajame balsavime. Dabar yra skelbiama dešimties minučių pertrauka ir prašau visų neišeiti iš šios salės. Prašau neišeiti iš šios salės. koleżanki i koledzy. Gerbėjai kolegos. Tęsime mūsų posėdį. Gerbėjai kolegos. Mes tęsime darbą. Tai yra labai svarbu. Panašu, kad turėsime balsuoti ir trečią kartą. šį vakarą gausime atitinkamą pasiūlymą. Todėl prašau neišeiti iš parlamento pastato, nes gali būti, kad 19.30 prisidės trečiasis balsavimo ratas. Gerbėjai ponai ir ponios, norėčiau paprašyti balsų skaičiuotojų prieiti prie balsadėžių. ponius ir ponai, jums buvo išdalinti balsavimo biuleteniai ir prašyčiau kryželiu pažymėti tuos kandidatus, už kuriuos balsuojate. Turime 11 kandidatų. Jūs galite balsuoti už 11 kandidatų. galit pažymėti tik tai 11, kryželiu pažymėti tik tai 11 kandidatų balsavimo biuleteniuose. Jei jūs norėtumėt pataisyti balsavimo biuletenį, prašau kreiptis į, į salės tvarkdarius tam, kad jie jums atneštų naują biuletenį. Po to biuletenį reikia įdėti į voką ir mesti į balsadėžę. Pradedame balsuoti. Uh, well, it is 90. Okay, okay. Uh, uh, Mr. colleague Leichtfried, please take the floor. Vielen Dank, vielen Dank, Herr Präsident. Kolega Leichtfried, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, po jūsų išsamių paaiškinimų uh, apie balsavimo tvarką mano klausimas atkrito. Ačiū. Okej, okay, okej, okay, dziękuję bardzo.